europiečių idealai rastų savo vietą ir kad gyvuotų. Tai yra taika, demokratija, solidarumas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ja, herzlichen Dank, Herr Kommissionspräsident. Dėkuoju, ponė komisijos pirmininkė. Dėl vedimo tvarkos, ponas Ribeiro į Castro, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau.